Ah, okay, good. Uh, good afternoon to all. We have... Labą dieną visiems. Turime, turėtume pradėti posėdį. Aš labai noriu Jūs padėk, pasveikinti. Mes e, turime keletą klausimų aptarti. Rytoj bus nuomonių pasikeitimas su keturiais finansų ministrais e, - Vokietija, Airija, Italija ir Niderlandai. E, vakar Prancūzų ministras e, lab, greit e, atsisakė dalyvauti dėl to, kad prieš e, Prancūzijos nacionalinę šventę kartu su prezidentu turi kai ką paruošti, apsitarti ir prieš vasaros atostogas pirmininkas nori suorganizuoti, prezidentas nori suorganizuoti E, pasitarimus su e, par, parlamentu. Taigi e, pas mus bus Vokietijos, Airijos, Italijos ir Niderlandų ministrai. Ir Airijos ministras yra naujas, o kiti yra patyrę. Ir, as, pan, na, Mes e, kalbėsime apie mūsų reikalavimų gyvendinimą ir apie e, naujus žingsnius e, dėl tarptautinių susitarimų kuriuos turėtume žengti, žengti naujus veiksmus, kuriuos turėtume padaryti. Aišku, bus ir klausimų atsakymų e, sesija, taigi bus iš pradžių e, pristatymai, nuomonių pristatymai, tada klausimų atsakymų e, sesija ir bus suteikta galimybė trum, trumpus klausimus, užduoti trumpus klausimus. Taip pat vyks klausimai su komisaru komisarą, komisarę Jūrovą. Ir e, aš. Man reikės pačiam išvažiuoti į Vokietiją. Mes e, Žinome, kad e, vykome į, į Kiprą praėjusią savaitę, protokolas šito vizito yra parengtas ir mes netrukus jį jums galėsime pateikti. Ir Taip pat e, mes buvome ir Portugalijoje ir e, mes e, kalbėjome apie bankų krizę Kipre. Ir mes susidarėme bendrą įspūdį apie jų bankų situaciją, tačiau yra labai daug neatsakytų klausimų. Taip pat mes nukeliame datą savo įgaliojimų iki e, gruodžio mėnesio ir gruodžio arba lapkričio mėnesio posėdžiuose mes e, toliau apsispręsime dėl įgaliojimų pratesimo arba nepratesimo. Toks yra pasiūlymas. Iš esmės tiek norėjau pasakyti ir šiandieną mes kalbėsime apie įvairius pasiūlymus, e, dokumentų pasiūlymus. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir abiems e, pranešėjams, e, ponui Pietą Ječek ir kitam pranešėjui už pateiktus dokumentus. Ir dabar ir ponui Jepei Kofot. E, jūs galėsite netrukus ir savo kalbomis perskaityti šitų pranešimų tekstus. Taigi prieš pradedant kalbėti, e, turiu pasakyti, kad žinome, kad mes e, turime dar labai daug darbo nuveikti. Be abejo, mes frakcijoje turėsime kai ką papildyti. Man atrodo, kad yra nelengva sukoordinuoti procesus metus dėl, e, gauti reikiamus dokumentus. E, dokumentai buvo pateikti tik tais e, už praeitą savaitę. Taip pat žinau, kad daugelis jūsų dalyvaujate labai intensyviose tyriamosiose misijose ir kalbant apie Panamos dokumentų komiteto darbą, e, buvo e, aptariami e, daugybė klausimų, pavyzdžiui, įgaliojimai ir kiti klausimai. Aš nenoriu nieko vertinti, trumpai tik tais norėčiau pastebėti, kad norėčiau trumpai tik tais pateikti įvairias pastabas, jūs galėsite, abu pranešėjai turės galimybę pasakyti, po to galės pasakyti šešėliniai pranešėjai, dabar jums yra suteikiama 10 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū už pastabas taip pat, su jumis sutinku kad e, dabar jau kaip tyrimo komitetas turime tam tikrą mechanizmą, kuris e, turėtų leisti mums gauti visus dokumentus, kurie yra reikalingi Ačiū visiems dalyvaujantiems, ačiū labai už mūsų komiteto sekretoriato darbą. E, mes kaip bendra pranešėjai sulaukime labai daug paramos iš jų. Ačiū frakcijoms už pastabas raštu visame šiame procese, tai labai svarbu. Tyrimų komiteto formatas vis dar e, yra, taip sakant, vystomas, plėtojamas, bet aš matau, kad iš tikrųjų dalyvavimas yra aukšto profesinio lygio ir rodoma pakankamai daug dėmesio. Leiskite man e, keletą E, mums galima reikalavimų paminėti, kadangi esame tyrimų komitetas, mes e, privalome pateikti savo išvadose faktus ir skaičius. E, išvados turi, turi remtis faktais ir komitetas turi joms pritarti. Taigi dabar keletą žodžių apie formatą ir tolesnį procesą. Taigi žinote, kad formatas bus iš trijų dalių. Visų pirma, komiteto išvados pirmoje dalyje, antroji dalis tai mūsų rekomendacijos ir pagaliau trečioji dalis tai priedas, kuriame aprašomas komiteto e, visas darbas, misijos, visa veikla. Tai labai svarbi mūsų dokumentų rinkinio dalis. Ponas Ježek siekia, kad e, tyrimų procesas būtų atviras ir įtraukus. Kaip žinote, esame ribojami laike. E, mūsų įgaliojimai jau kartą pratesti, toliau pratesnėti nebegalėsime, todėl raginčiau visus elgtis lankščiai, e, siekti kompromisų, lauksime jūsų pasiūlymų ir pastabų ir stengsimės šiame procese atsižvelgti į visų frakcijų indėlį. E, jūs žinote, kad kai kurių mm, pataisų pakeitimo terminas jau praėjo, tačiau turime niekad neužmiršti, kad e, piliečiams, komisijai ir valstybėms narėms stipriausią žinę galime pasiūsti tik tai bendru sutarimu. E, mūsų E, faktų tyrimai visų pirma rėmėsi keletų temų. Visų pirma, mokesčių vengimas ir slėpimas. E, čia apėmėme taip pat ir nebendarbiaujančiųjų jurisdikcijų problemą. E, darome kai kurias išvadas, kad daugiausia prie to prisideda fiktyvios įmonės, Toliau antroji tema yra pinigų plovimas, ES trečiųjų šalių rizikos sąrašas. Čia e, mūsų išvada yra, kad tarp valstybių narių institucijų kritiškai trūksta tarpusavio bendradarbiavimo, tai atsispindi įvairiose studijose, trūksta bendradarbiavimo tarp nacionalinių įgyvendinimo institucijų, kovojant su mokesčių vengimu, slėpimu. E, Na ir trečia tema e, - mokesčių tarpininkai. Tai labai subtili išvadų dalis. ES nesugebėjo tinkamai reglamentuoti jų veiklos, jų vaidmens, e, atsakomybės. E, bankai, auditoriai, turto valdytojai ir taip toliau turi tokį reglamentavimą, o tarpininkai ir toliau įkūrinėja fiktyves bendruomenės. Ir todėl jie pasinaudoja e, tam tikromis spragomis įstatymuose, kai kalbama apie kovą su pinigų plovimu. E, ketvirtasis matmuo - tai besivystančios šalys. Kategoriškai darome išvadą, kad e, nelegalios praktikos neproporcingai yra susijusios su tam tikromis trečiosiamis šalimis. Taigi reikia dirbti drauge su jomis. Dėl e, informatorių, žinoma, e, kad reikia juos apsaugoti nėra nauja išvada, bet reikia sustiprinti veikimą šioje srityje. Toliau e, bendradarbiavimo klausimai tarp institucijų. Mes matome, kad trūksta tinkamo bendradarbiavimo tarp tarybos ir mūsų komiteto. Pirmininkas apie tai jau užsiminė. Taigi, galiausiai, e, besiremdami e, keliais mūsų anksčiau paruoštais skyriais, darome išvadą, kad galima įvardinti ir tam tikrus netinkamo administravimo atvejo, tame tarpe netinkamai taikant administracinio bendradarbiavimo direktyvą, e, direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu ir taip toliau. Čia aiškiai matome, kad buvo netinkamo administravimo atveju. Taigi, pereinant glaustai prie mūsų rekomendacijų, Tai juose mes pirmiausia siūlome tam tikrus sprendimus ir, kaip minėjau, čia įtraukėme daug pasiūlymų, kurių sulaukėme iš šešėlinių pranešėjų. Paminėsiu keltą svarbesnių rekomendacijų. Mes raginame valstybės narės e, skirti daugiau e, finansavimo siekiant su, e, sustiprinti finansinių įmonių priežiūrą. Mes raginame parengti ES FATKA, tai yra JAV įstatymo atitikmenį, mums e, reikia gerų, e, skaidrių taisyklių, mums reikia tinkamos statistikos susijusios su mokesčių vengimu ir slėpimu. Reikia ES aiškių kriterijų apibrėžiančių mokesčių rojus. E, raginame taip pat uždrausti žalingas mokestinės amnestijas. Mūsų e, surinkti duomenys rodo, kad reikia kurti e, mokesčių politikos integravimo ir koordinavimo centrą Europos Sąjungoje. Aišku, reikia stiprinti administracinius pajėgumus. Mes e, turime perėti nuo e, savireguliacijos tam tikrose profesijose prie griežto reglamentavimo ir kontrolės. Turime kovoti su mokesčių vengimu ir pinigų plovimu pasauliniu mastu. Turime e, baigti komercinės paslapties netinkamą panaudojimą. Na ir pagaliau e, reikia imtis atitinkamų priemonių apsaugant visų kategorijų informatorius. Taigi, e, aš manau, kad e, su jūsų pataisimais šios rekomendacijos iš tiesų bus vertingos ir stiprios. E, mes e, norime, kad mūsų išvados rekomendacijos būtų kuo svaresnės, tam reikia daugiau sutarimo. Na ir žinoma, nekantrai lauksiu tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo ir jūsų pastabų dėl mūsų pranešimų, išvadų ir rekomendacijų. Dėkui. Dėkuoju ponui Kofut už tą apžvalgą. Ir e, kad e, išreiškėte pasiryžimą ieškoti kuo galima didesnės daugumos ir sutarimo. Dabar e, žodis ponui e, Ježek. Dėkuoju pirmininkę, pratesiant kolegos mintį ir akcentuojant tam tikrus elementus, reikia pasakyti, kad tos praktikos, kurias atskleidė Panamos dokumentai, nebūtų buvusios įmanomos ar jau nebūtų buvę įmanomas tokiu lygiu, jeigu nacionalinės vyriausybės ir komisija būtų tinkamai ėmusios savo atsakomybės ir veikusios aktyviau, e, tobulindamos, įgyvendindamos e, ES teisės aktus. Mes e, radome netinkamo administravimo atvejų savo darbe, paminėsiu 57-58 mūsų pranešimo dalis. Ten kalbama apie kovos su pinigų plovimu direktyvos numeris 3 įgyvendinimą. E, ir komisija, ir kiti aiškiai nurodo, kad yra dar trūkumų įgyvendinant šią direktyvą. Yra problemų e, taip pat susijusių su pažeidimų procedūra. Valstybės narės, kurios e, nereagavo į trūkumų, nurodymus, o komisija savo ruoštų potencialiai nesugebėjo gyvendinti tų nuostatų ir neužtikrino tinkamo jų e, įgyvendinimo. 95 punkte kalbame, kad valstybės narės tinkamai nesugebėjo sukontroliuoti finansinių institucijų dar iki pasirodant Panamos dokumentams. E, finansinės e, institucijos nebuvo tinkamai e, nubaustos, jeigu buvo aptikta, kad jos netinkamai įgyvendina direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu. Taip pat e, viena iš išvadų sako, kad trūksta tinkamo bendradarbiavimo tarp komisijos ir tarybos. E, mūsų nesugebėjimas gauti tam tikrų dokumentų iš tarybos e, reiškia, kad yra nesilaikomas nuo širdaus ir sąžiningo bendradarbiavimo principo. Dar daugiau rūpeščio kelia tai, kad komisija neskiria pakankamai išteklių įgyvendindamas priežiūros darbą, žiūrint, kaip įgyvendinama direktyva dėl kovos su pinigų plovimu ir kai kuriais atvejais tai yra netinkama administravimo atvejai. Mes suprantame, kad komisija į šiuos dalykus pažvelgė rimtai ir dabar tinkamai rengiasi ateities darbams. Dėl rekomendacijų mes e, sutarėme su kolega dėl pagrindinių politinių rekomendacijų, sutarėme, kad reikia sustelti ties e, skaidrumo problemomis, kaip geriau reglamentuoti tarpininkų veiklą, tikrųjų savininkų dalykus, reikia aiškiau reglamentuoti patikos fondų tikrųjų savininkų veiklą, kad nebūtų prisidedama prie mokesčių vengimo ir pinigų plovimo. Tam taip pat reikia geresnių informacijos mainų tarp mokesčių administracijų, taip pat e, finansinės žvalgybos padalinių Na ir ta informacija, aišku, e, labiausiai yra reikalinga finansinės žvalgybos padaliniams. E, dėl informatorių e, buvo akcentuota, kad reikia užtikrinti jų apžvalgą, jų apsaugą ES mastu. Toliau dėl tyrimų komiteto statuso ir galimybių dirbti. E, čia darome išvadą, kad siekiant veiksmingumą ateityje reikės keisti tokių komitetų darbo tvarką. E, JAV kongresas e, čia gali pasitarnauti kaip geras pavyzdys. Na ir dar galima būtų pasakyti apie, apie rekomendacijas, kad e, kai kurias galima būtų jau įgyvendinti dabar peržiūrimoje direktyvoje dėl kovos su pinigų plovimu, direktyvoje numeris 3, vyksta trialogo posėdžiai, bet mes matome tam tikras valstybės narės, kurios blokuoja reformas. Sieksime politinių frakcijų sutarimo dėl šio pranešimo. E, tikimės, kad tai teigiamai įtakos ir mūsų trialogo diskusijas su komisija ir taryba ir kad e, tai leis mums įgyvendinti rekomendacijas praktikoje. Na ir pagaliau galiu patikinti Jūs, kad e, tai geriausias pranešimo projektas, kurį tik tai yra parengęs PANA komitetas ir prašau Jūsų visų paramos jam. Labai ačiū. Dėkoju abiems bendra pranešėjams. Norėčiau pabrėžti, kad šiame komitete galime pateikti pasiūlymus e, dėl pakeitimų, dėl abiejų pranešimo dalių. Ir e, plenarnėje sesijoje galima bus pateikti pasiūlymus dėl papildymų. Taigi, kolegos, galite pateikti e, čia savo pasiūlymus dėl abiejų e, dalių, o plenarnėje sesijoje dėl viso dokumento. Tai dabar šešėlinė pranešėjai, pirmiausia, EPP, šešėlinis pranešėjas Liūdė Knytė Maja. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad darbas buvo ilgas ir sunkus ir tema buvo labai svarbi. E, tai yra e, ta e, mūsų nuolatinės pastangos pagerinti mokesčių situaciją Europos Sąjungoje. Manau, kad pranešime yra apžvelgti tie klausimai, kurie buvo išaiškinti atskleidus Panamos dokumentus. Ir uh, E, per pastaruosius kelis metus mums pavyko uždaryti kai kurias teisės aktų spragas. Taip pat e, yra išdėstytos išvados, kurias padarė pana, pana komitetas per daugelį vizitų ir posėdžių. Manau, kad šitame pranešime labai neblogai yra išdėstytos išvados ir faktai. Ir Labai e, dėkuoju, kad atsižvelgėte į mūsų prašymą, kurį traukėte po šešėlinių pranešėjų posėdžio iš karto po to, kai pranešimas buvo paskelbtas. Be abejo, kai kurie e, pakeitimai galbūt galėtų būti aiškesni, tačiau tai yra tik tais e, laiko klausimas. Kaip žinome, Panamos dokumentuose yra labai daug e, duomenų iki pat e, 2017 metų. Ir e, labai svarb, svarbus yra įrodymai, visi tie įrodymai, kuriais paremtos išvados turi būti susijęs tuo pačiu laikotarpiu. Ir e, reikia, kad nesidubliuotų teisės aktai. Taip pat mes negalime įrodinėti šiandien pažeidžia, atliek, padaromų pažeidimų, remdamiesi praeities faktais. Uh, Aš manau, kad šitos išvados yra tikrai labai gerai pagrystos. Nors, kai kalbame apie rekomendacijas, e, mes tikrai labai atidžiai išanalizuosime jas ir pranešimą ir pateiksime savo pakeitimus. Žinome, kad informacijos buvo labai daug. E, e, tai manome, kad pranešimas tikrai labai neblogai parengtas. Kalbant apie rekomendacijas, kurias mes gavome praėjusią savaitę, turiu pasakyti, kad jos yra labai svarbios. Kaip e, matėme teks 1 ir e, teks 2 rekomendacijos. Daugelis tų rekomendacijų ragina komisiją imtis e, teisėkuros veiksmų. Ir mes turime tai labai stebėti. Džiugu, kad bendra pranešėjai pateikė mums rekomendacijos projektą, kuris yra uh, Mm, labai gerai struktūrizuotas, logiškai, logiškai jo struktūra, rekomendacijos labai tinkamos ir aš sutinku su daugeliu tų rekomendacijų. Pavyzdžiui, mes turime atkreipti dėmesį į e, turto valdytojų klausimą ir e, į tai, kad tinkamai turi būti įgyvendinti E, galiojantis teisės aktai valstybėse narėse. Taip pat pabrėšiu, kad yra labai svarbu e, į kuo greičiau gyvendinti penktąją rekomendaciją, dėl kurios dabar kalbamas ir šalėse dėrybose. Man tikiuosi, kad šitą rekomendaciją, dėl šios rekomendacijos taryba ir parlamentas greitai susitars dėl to, kad jie padės uždary, užverti daugelį uh, spragų. Pana komiteto e, e, įgaliojimai nebuvo viršyti ir taip pat manome, kad reikia e, laikytis įgaliojimų ir pateikti pagristą rekomendaciją. Tai yra labai svarbi sąlyga, kad pasiektume kitas dvi svarbis, svarbės institucijas - komisiją ir tarybą. Ir e, į tai reikia atsižvelgti rimtai ir rimtis, rimtų veiksmų. Yra keletas rekomendacijų, dėl kurių nes, nepritariu, reiktų daugiau diskusijos dėl to. Ir galbūt mes apie tai kalbėsime savo pakeitimuose. Pavyzdžiui, nemanau, kad teisės aktais yra lengva nustatyti, kas e, moralu ir kas ne. Taip pat svarbu e, atsižvelgti rekomendaciją. E, tai, kad tinkamas patikrinimas būtų aukštos kokybės. Man labai džiugu apie visą tai kalbėti. Aš mielai e, diskutuosiu apie tai. Nemanau, kad e, viską reiktų paversti teisės aktais. Aš e, manau, kad standartų nustatymas yra efektyvus būdas įtraukti į teisinę bazę tuos dalykus, kurie nėra paremti įstatymais. Ir ateityje mes galime apie tai diskutuoti ir rasti tinkamą pusiausvyrą. Mes pateiksime pakeitimų, o tuo tarpu labai noriu įvertinti komiteto darbą ir padėkoti sekretoriatui ir pirmininkui ir kolegoms, ypač pranešėjams. Tikrai labai gerai atliktas darbas ir puikus pagrindas parengti E, pranešime, kuris mums bus labai svarbus. Ačiū, Liudek. Dėl įgaliojimų mes e, turime platesnius įgaliojimus dėl to, kad mes e, turime įgaliojimų ir taks komitete, mokesčių komitete. Na, o dėl savireguliavimo tai yra dalykas, kurį mes aptarėme ir savo faktų išsiaiškinimo misijose, pavyzdžiui, Luksemburgą. Uh, Ir mes pamastėme apie tai, tačiau apie tai mes dar intensyviai diskutuosime. Taigi ačiū už nuomonę. Manau, kad tai yra geras pagrindas bendradarbiavimui. Dabar EKR e, šešėlinis pranešėjas Andžel Cambatski netvyko ir nepaskyrė atstovo, jis turbūt e, keliauja iš Kipro. Tada noriu suteikti žodį guo šešėliniam pranešėjui Miguel Urban Crespo. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams už tai, kad pateikė mums dokumentą, kuris mano supratimu eh, labai aiškiai vardina problemą. Ir ten pateikiamus taip pat gerus rekomendacijos. Tačiau piliečiai laukia iš mūsų daugiau turime galimybę pasiūsti aišku signalą apie Europos parlamento naudingumą piliečiams, ypač po to, kas įvyko paskutinę savaitę Strasbūre. Norėčiau Jums priminti Viktoro Hugo citatą. Ateitis turi daugelį vardų. E, silpniesiems tai yra neįmanoma, o kukliesiems tai yra neaiškus o dalykas, o drąsiesiems tai yra e, drąsa, galimybės. Uh, norėčiau jūs paskatinti veikti aktyviau, kolegos. Turėtume išspręsti tuos dalykus, kurie nėra paminėti, tačiau kurie turėtų būti mūsų dokumente. E, mokestinis sukčiavimas ir kapitalo plovimas yra ekonominis terorizmas savotiškai. Dėl to, kad e, teroristų veiksmai yra finansuojami būtent iš tokių šaltinių. Taip pat e, viešosios politikos kenčia nuo tokių reiškinių. Ir e, kai kas siekia, kad būtų e, kuriama mokestinė konkurencija, kad nebūtų reguliavimo šios ryties. E, tai skatina mokestinę devalvaciją. Ir jokio vystimosi tuo paskatinti neįmanoma. Viešosios investicijos mažėja, produktivumas mažėja, į planetos poreikius neatsižvelgiama lygiai taip pat, kaip ir silpniausių jų poreikius atsižvelgiama vis mažiau. Laisvosios zonos yra iš tikrųjų skandalingas dalykas, tai praktikuojamas fiskalinis dempingas. Visi mano šalies nusikaltėliai mūsų visų pinigus slepia Andoro ir Šveicarijoje. Ir tai nėra atsitiktinis dalykas, būtent dėl to, kad šios šalis nebendradarbiauja fiskalinėje srityje. Jų apmokestinimas yra gerokai mažesnis už vidutinį apmokestinimą ES valstybėse. Taip pat neleidžiama sužinoti, kam iš tiesų priklauso tos sąskaitos. Slepiamasi už kažkokios profesinės paslapties ar konfidencialumo savokų ir nenurodoma, kam iš tikrųjų priklauso tokios e, sąskaitos. Tuo tarpu mes turėtume tokiam kontekstui esant pareikalauti laikino bendradarbiavimo sustabdymo su šiomis erdvėmis, e, galėtume uh, E, kalbėti apie dvigubą apmokestinimą. E, iš dalies kartais e, pritaikoma amnestija, tačiau juk žinome, kad tokios sąskaitos naudojamos blogiems tikslams ir laukiama tos amnestijos, tad ar yra teisinga ją taikyti. Mūsų uh, Tikslas turėtų būti teisingai valdyti kapitalą, o nesudaryti sąlygas offshore'inėms įmonėms kaupti nelegalius pinigus ir juos nuo visų paslėpti. E, būtina, kad būtų aiškus tikrasis sąskaitos turėtojas, kad būtų žinoma, kam priklauso tie pinigai, kad niekas negalėtų pasislėpti, lyg jo nebūtų mes turime įvairius dokumentus, ketvirtąją direktyvą nukreiptą prieš pinigų plovimą, taks vienas, taks du dokumentus. Ir mes turime numatę sankcijas, tad turėtume atsižvelgti vairių ekspertų rekomendacijas. Nes savo rekomendacijose jie sako, kad reikėtų pažėtimti banko licenciją iš taisyklės pažeidusio banko. Um, kaip matote, aš negaliu kalbėti labai neutraliai, nieko nebūtų. Manau, kad reikia at, pirmiausia kovoti ne su tarpininkais, o su tais, kurie skatina būtent tokį pinigų judėjimą, pin, mokesčių slėpimą. Manau, kad reikia sudaryti juoduosius sąrašus. Ir ta praktika yra neprimtina. E, pavyzdžiui, būtina, kad nebūtų trūkdoma automatiškai keistis fiskalinę informaciją. E, būtina, kad būtų aiškiai identifikuotos šalis, vadinamosios priklausančios rizikos e, kategorijai e, šalis. Būtina, kad valstybės, ES valstybės, kurios nesilaiko numatytų taisyklių, irgi atsidurtų tame sąraše. Ačiū Jums už Jūsų pateiktus siūlymus, mes pateiksime pakeitimus, kad mūsų idėjos būtų taip pat dokumente atspindėtos ir tikėkime, kad Mūsų dokumentas pagerins teisės nuostatą šioje srityje. Tai yra vienas iš esminių klausimų ir man atrodo, Europos parlamentas e, tuos dalykus įtraukė savo dokumentą, žengtų drąsų žingsnį Europos piliečių lygui. Po, ačiū po, ponui Baron Krespo, sako pirmininkas. Norėčiau uh, pateikti past, pastabą. Uh, mm, po, Mokesčių normą nustato valstybės e, narės, e, o ne Europos komisija. Ir Malta, pavyzdžiui, turi 35 procentų pelno mokestį, e, tačiau 30 procentinių punktų jį mažina nemanau, užsieniečiams. Nemanau, kad tai yra sąžininga. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, suprantu, bet manau, kad šalims reikia pateikti argumentus taryboje, kad galiausiai galėtume e, tos klausimus e, įtraukti į teisėkūros formavimo mechanizmą. Ačiū, ponės Kotkato. Dėkoju. Aš norėčiau pagirti kitus kolegas ir pranešėjus, kurie prisidėjo prie šito darbo, taip pat sekretoriatui. Dėl paties proceso mes palaikėme, palaikome tą idėją, kad reikia šių trijų dokumentų, vienas dėl veiklos, kit, e, kitas dėl e, rekomendacijų ir išvadų. Ir e, kalbant apie rekomendacijas. Aš manau, kad tai yra geras pagrindas, kurio turime remtis. Manau, kad šituose dokumentuose turi būti mūsų misijos e, ataskaita. Mes turime pakalbėti apie ateities skaitytojus, kurie po kelių mėnesių ar metų e, domėsis pana komiteto darbu. Jiems reikia užtikrinti, kad jie turės visą reikiamą informaciją apie mūsų darbą. Dėl turinio mes palaikome e, bendra pranešėjų pagrindinės išvadės dėl mokesčių vengimo ir pinigų plovimo. Uh, bendrai paėmus mes palaikome išvadas, kad trūksta tinkamo, e, tinkamos teisinės bazės ir kad valstybės narės nepakankamai įgyvena teisės aktus ir net, nepakankamai komisija e, prižiūri teisės aktų įgyvendinimą. E, taip pat nepakankamas valstybių narių bendradarbiavimas su Panamo, Pana komitetu taip pat nėra pakankamai gyvendinta direktyva e, dėl bendradarbiavimo ir e, e, direktyva dėl kovos su pinigų plovimu. Mes dabar tikriname šitą, savo išva, šitą išvadą, konsultuojame su teisininkais ir pateiksime informaciją, nes yra tam tikrų argumentų, kad buvo neįvykdyti įsipareigojimai įgyvendinant pinigų plovimo direktyvą. Taip pat dėl netinkamo administravimo. Pranešime, pavyzdžiui, Maltos finansų institucijos pranešime kalbama apie tai, kad yra įtarimų, jog policija užsėmė pinigų plovimu, taip pat yra tam tikrų teisės aktų Vokietijoje, kurie prieštarauja ES tekstui. Ir Luksemburgė yra nuostatos, kurios neleidžia tinkamai susekti mokesčių vengiančius asmenis. Rekomendacijos rodo, kad yra trukdoma mūsų tyrimams. Mes žinome, kad taryba nenorėjo dirbti su pana komitetu ir niekas ne, nevyks, jeigu mes e, prašysime valstybių narių peržiūrėti sutartį ir e, suteikti mums galios. Mums reikia kitos kompetencijos. E, rekomendacijose yra minimi pagrindiniai klausimai, kuriuos iškėlė, kuriuos atskleidė Panamos dokumentai. Žinome, kad Londono Cityje yra registruota daugiau kaip pusė Panamos dokumentuose minimų E, įmonių. Mums reikia e, stiprių veiksmų dėl e, tarpininkų, tačiau ne, jie nėra minėti. Mes norėtume stipresnių ir konkretesnių pasiūlymų šioje srityje. Ir manau, kad yra E, mes pateiksime pakeitimų dėl mokesčių planavimo. Nebeturiu laiko, matau, ar ne? Na, vieną minutę. Manau, kad turėtume kartu e, neginti tik nacionalinių interesų, nes mes turime veikti visų europiečių vardu. E, aš esu Britė, Tačiau puikiai žinome, kad mes e, radome, e, mes pamatėme, ką atskleidė Panamos dokumentai, tai yra e, sąsaja su Londono sičiu ir mokesčių vengėjais. Ir manau, kad šituos pažeidimus Junktinė karalystė turėtų išspręsti iki susidarint dėl breksito sąlygų. Labai ačiū už įdomų tyrimą. Mes labiau labai mielai toliau aptarsime šios dalykus šešėlinių pranešėjų sustarimuose. Dėkoju. E, mes girdėjome iš Junktinės karalystės, kad e, teisės aktai visada galioja, tačiau Britai e, nenori kontroliuoti savo, savo regiono, savo srities. Dėkoju. Dabar Marko Valė iš FTD. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti abiems pranešėjams, kadangi manau, kad jie atliko puikų darbą. Jūs galėsime vadinti parlamento didvyriais. Randame čia puikių e, rekomendacijų, bet norėčiau įtraukti dar vieną e, rekomendaciją. O būtent, kad tų visų priimtų rekomendacijų ir taisyklių būtų galiausiai laikomasi, kad jos būtų įgyvendintos. E, Paskutinės plenarinės sesijos metu, kai buvo kalbama apie skaidrumą ir apie ataskaitas kiekvienam šaliai, man atrodo, kad mes, lyginant su tą situaciją, mes žengėm žingsnį atgal. Tarptautinės įmonės, kurios turi būstinę už ES ribų, mūsų privertė atsitraukti. Tad mes teikiam rekomendacijas, dirbame taks komitete, dirbame prie taks vienas, taks du rekomendacijų, dirbame pana komitete ir galiausiai e, nutinka taip, kad mūsų teisės aktai vis tiek būna nukreipti ne taip, kaip turėtų būti. Tai nėra gera elgsena iš mūsų pusės. Tikiuosi, kad mes elgsimės atsakingai, kad bus teikiamos e, rekomendacijos atskirom šalims ir kad tos rekomendacijos bus plataus užmojo. O ne šiaip bus paminėti aptakus sprendimai, apie kuriuos buvo kalbėta praėjusią plenarinę sesiją. Sankcijos, juodasis sąrašas, e, suspendavimas galėtų būti tos griežtosios sankcijos, kurios būtų iš tikrųjų realiai taikomos. Kai dėl trečiųjų didelės rizikos valstybių vėlgi sąrašas turėtų egzistuoti. Europos komisija apie tai net nekalba, nekalba apie valstybės, kurios minimos Panamos dokumentuose, tad reikėtų galbūt laikytis nuseklesnio požiūrio. Norėjau taip pat pabrėžti būtinybę, kad fiskalinės priebėgos tos taip pat būtų įtrauktos į bendrą sąrašą. Jų yra ir ES. Ir manau, kad elgtis turėtume labai griežtai, ypač kai klausimas priklauso mūsų tiesioginės kompetencijos ryčiai, kai tie visi konkurencijos iškraipimai, mokesiniai iškraipimai vyksta ES viduje, mes galime imtis veiksmų, nes socialiniai ir ekonominiai įvairūs iškraipimai irgi vyksta dėl to, kad veikia tos mokestinės priebėgos. Tarpininkų klausimas, bankų klausimas, kurie nenori bendradarbiauti ir kurie uh, pasitelkia specialias sistemas tam, kad pinigų plovimas nebūtų aptinkamas E, mes pasiūlėme, kad iš tokių bankų būtų atim, atimama banko licencija. Man atrodo, tai būtų primtina sankcija. Taigi su tarpininkais taip pat reikia tvarkytis labai griežtai. Bankai skirtingai negu mokestinė sistema, bankų sistema yra ES kompetencijos ryties klausimas. Tad manau, kad su bankais tikrai galime elgtis griežčiau. Manau, kad tai yra tas dalykas, kurį mes turime atlikti, kaip politikai turime šiuo klausimu elgtis labai ryštingai. Na ir dabar dar žodis apie teisės aktų sustiprinimą kovai su pinigų plovimu. Mes be abejo norime daugiau skaidrumo. E, reikėtų aiškesnės informacijos e, ir prieigos prie informacijos dėl to, kas iš tikrųjų yra vienos ar kitos sąskaitos savininkas, kam priklauso pinigai. Kai dėl sunkumų, su kuriais susidurėm savo darbę, be abejo, toks remiasis komitetas, kaip mes, kaip sakė Moliai mūsų kolegė iš žaliųjų e, frakcijos, mūsų komitetas turėtų turėti specialias teisės e, tyrimui atlikti. Elksenos kodeksas, manau, yra geras dalykas. Ir manau, kad ataskaitoje reikėtų įvertinti gal 19 metų mūsų komiteto darbą. Galėtume pasiūlyti e, reformą Tolksenos kodekso. E, manau, kad mes e, sutarėme dėl tokio teksto, kurį galės paremti visi. Galėsime pridėti be abejo vieną ar kitą detalę, kaip mums atrodys reikalinga. Tačiau Europos parlamentas ir ES institucijos kai turi galimybę žengti pirmin teisingą linkme, turėtų tą ir daryti. Nesielkime priešingai, nesitraukime, kaip atsitiko praėjusią savaitę. Uh, Turime tiesiog nesabotuoti darbo visų tų, kurie taip ryštingai dirbo prie šio pranešimo. Mūsų pranešimas yra nauja galimybė, proga Tad pasinaudokim ją, nes priešingų atveju e, pasinausim tiems, kurie kovoja su Europos parlamentu. Jūs paminėjote vieną dalyką, kur mes e, nesutarėme su e, komisija, tai yra kokie mokesčių rojai yra ES viduje. Komisijos pirmininkas pasisakė, kad jis norėtų, kad mokesčių rojai būtų šiame sąraše tik tais tie, kurie yra už ES ribų. Tai čia mūsų nuomonės nesutampa. Toliau, ponia Kapel, e, dėkoju e, pirmininkė, aš labai noriu padėkoti abiems pranešėjams už pateiktą pasiūlymą. Jis e, labai, už pateiktą pranešimą, jis tikrai labai subalansuotas ir išsamus. Ir aš labai laukiu šito pranešimo ir taip pat Kiprė matėme, kad e, e, visi yra labai suinteresuoti šito pranešimu ir aš manau, kad šitas pranešimas yra tikrai labai vertingas ir e, patenkino daugelio lūkesčius ir komisijos ir parlamento ir tarybos. Parlamentas turi labai daug idėjų ir parodė savo indėlį mokesčių vengimo srityje ir mes turime išnaudoti šitą galimybę ir jie išsakyti savo idėjas, ypač kai, kai buvo atskirti atskleisti Panamos dokumentai. Reikalavimai yra labai e, aukšti, tačiau šis pranešimas, kurį mes turime, tikrai e, pateisina e, savo paskirtį. Ir kalbant apie išvadas, yra paminėti esminiai dalykai, kurie mums labai svarbus mūsų darbe, kurie buvo paminėti ir Panamos dokumentuose. Mums reikia labai daug bendradarbiavimo, geresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių, geriau keistis informaciją ir mes turime įvesti tam tikras bausmes už tam tikrus atvejus. Mes turime taip pat pagerinti Elgesio kodeksą, nustatyti rėmus ir Mes e, matome tas silpnasias pusės, kurias turime pašalinti ir e, e, savo grupėje galime sukurti geresnį kodeksą. Aš manau, kad E, dabartinėme pranešime turėtume kelias rytis konkretizuoti. Pavyzdžiui, e, mes, man nėra neaišku, kaip bus su to juodoju sąrašu. Komisarė e, Jurova minėjo, kad turėtų būti bent jau du atskiri sąrašai. Vienas Europos Sąjungos, tai yra tos įmonės, kurios nebendradarbiauja ES ir taip pat trečiųjų šalių įmonių juodasis sąrašas. Ir e, tai nebus toks sąrašas, kuris bus paremtas tik tais Europos komisijos duomenimis, remiantis duomenimis, e, tačiau bus sukurtas e, po įvairių klausimų. O kalbant apie bendrą sąrašą dėl ES Mm, įmonių, kurios nebendradarbiauja. Tai turė, turime parengti jį remdamėsi kriterijais. Taip pat mes turime sukonkretinti e, reikalavimus nacionalinėms e, institucijoms. E, nacionalinės valdžios institucijos neturi pakankamai išteklių pateikti daugiau informacijos ar, e, sugrieš, ar laikyti sugriešintų informacijos e, reikalavimų. Jeigu mes norime toms valdžios institucijoms pateikti daugiau informacijos, jos gali nepatenkinti mūsų poreikių. Taip pat Luksemburgo, Kipro ir Junktinių valstijų vaidmuo e, svarbu jį paminėti, tačiau e, remdamiesi informaciją, kurią gavome misijų metu iš šitas valstybės, e, mes turėtume ypač į ją atsižvelgti. Dabar dėl pinigų plovimo. Be abejo, jog šis klausimas yra labai svarbus, kaip ir e, sukčiavimas. Vėlgi buvo kalbama apie e, juodąjį sąrašą, tai esminė tema ir buvo e, paminėtas bendradarbiavimas su Europolu, net ir Kiprė įsitikinome, kiek svarbus yra toks bendradarbiavimas kaip ir su Ekon grupe. Uh, E, taip pat dar porą dalykų susijusių apie pranešėjus. 13 e, punkte tai yra paminėta ir mes galime e, pasakyti, kad neužtenka tik pasitikėjimo labai dažnai pranešėjai turi būti apsaugoti pagal tam tikrus reikalavimus. Šopė tarpininkai, nepranešėjai. Ir uh, aš manau, kad svarbu būtų uh, paminėti e, apie teisės aktus tarpininkams. Tai būtų e, paska, kaip paskata valstybėms narėms bendradarbiauti. Dėkoju. Dabar jau pasisakė visi šešėliniai pranešėjai. Čambatski vis dar neatvyko ir dabar kalbėsime Dabar suteiksime žodį frakcijų e, nariams. E, ponas Tom e, Fankedelara. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau mūsų komiteto dinamiškumu pasidžiaugti. Puikiai dirbo mūsų komiteto vadovai, sekretoriatas, puikiai dirbo mūsų abu pranešėjai, kurie pateikė labai subalansuotą pranešimą. Tai yra puikus pagrindas mūsų diskusijai. Norėčiau E, pono Niedermayer nuomonę pateikti. Aš manau, kad reikia būti labiau konkretiems, reikia išgrininti tekstą, tai, kas jau yra numatyta teisės aktuose, pranešime nebeturėtų figuruo, figuruoti. Tuomet pranešimas bus aiškesnis, tikslesnis. Manau, kad e, dėl to bus lengviau komunikuoti to pranešimo klausimo, dėl to mūsų balsas bus labiau girdimas kai dėl tarpininkų vaidmens, e, dėl būtinybės pasiūsti labai aišku signalą, dėl sankcijų aš manau, kad viskas yra aiškiai labai pasakyta, nebėra ką pridurti. Trys dalykėliai, kuriuos dar norėčiau pasakyti. E, ir štai tie dalykai būtų tokie. Kai dėl taisyklių susijusių kova su pinigų plovimu, mes nu, turėtume siekti nuoseklaus taikymo iš dokumento, nors e, dokumente kalba apie proper implementation, teisingas įgyvenimas, o man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie nuoseklumą labiau. E, o tas žodis proper e, turėtų būti pakeistas žodžiu consistent, nuoseklus įgyvendinimas vietoj teisingas įgyvendinimas, tikslus įgyvendinimas. Keitimasis informacija tarp Financial Intelligence Unit, tarp finansinės žvalgybos padalinių Aš manau, kad tai yra labai toli siekiantis siūlymas, bet neturėtų mūsų dėmesys būti nukreiptas nuo to, kas šiandien jau veikia. Tad manau, kad labiau galėtume pabrėžti tą dalyką, kad reikia daugiau išteklių, e, kad nacionaliniai žvalgybos fiskalinės padaliniai būtų remiami. E, pranešime e, kalbama apie keitimosi informaciją dėl DAC E, dėl to, kas susiję su taikymu. Norėčiau pasakyti, kad nacionalinės struktūros turi turėti reikiamus išteklius, kad būtų galima realiai keistis informaciją. Tai štai tokie trys komentarai tikiuosi, kad jie bus priimti, vėl nekantrautumės, lauksiu tolesnio darbo ir dėrybų siekiant kompromiso. Dėkoju, dabar uh, socialdemokratų frakcijos narys Eli Šlein. Uh, dvi minutės. Ačiū Jepe ir Petrai už jūsų darbą, už pranešimų projektą. Aš Ypatingai noriu atkreipti dėmesį į tarptautinę dimensiją ir į vystamą į bendradarbiavimą. Mes matome, kad e, egzistuoja mokesčių vengimas tarptautiniu mastu ir sprendimai čia turėtų būti taip pat pasaulinio masto. E, nereikėtų e, sekti BEPS proceso pavyzdžių, nes jis pasidarė tarsi išskirtiniu projektu. E, antra vertus, EBPO taisyklės privalomos tik tai EBPO valstybėms narėms. O trečiosios šalis pajunta spaudimą jas vis tiek taikyti, nors ir neturi pakankamai finansavimo ir išteklių kovoti su mokesčių vengimu. Taigi kai kuriams tom šalims įgyvendinti tai yra sudėtinga. EBPO e, bendrasis ataskaitų teikimo standartas taip pat kai kurioms trečiosioms šalims, besivystyčiams šalims gali kelti problemų dėl finansavimo techninių galimybių ekspertų trūkumo. Reikia numatyti pereinamosios laikotarpis tom šalims. Mes to prašėme ir 15 metų Liepos mėnesio rezoliucijoje. Toliau, kalbant apie nebendradarbiaujančias e, jurisdikcijas ir jų sąrašą, turime atsižvelgti į ten patenkančių valstybių specifiką, kad negali, nesulygintume Liberijos, pavyzdžiui, su JAV. Taip pat reikėtų atlikti geresnį ES ir valstybių narių mokestinių politikų analizę, kad e, tarp nacionalinės kompanijos nepasinaudotų esančiomis spragomis. Turime atsiminti, kad dėl mokesčių vengimo besivystančiose šalis praranda labai daug mokestinių pajamų. Taigi e, šią temą ketinu pateikti savo pakeitimu, o kol kas dėkoju pranešėjams už atliktų darbą. Dabar ECR vardu ponia Lenar. Dėkoju ponia pirmininkė, dėkoju pranešėjams už e, išsamų darbą, kurį jie atliko, aš manau, kad e, turimas dokumentas gerai atspindi tas diskusijas, kurios vyko mūsų komitete. E, antros dalies antrame e, punkte kalbama apie nebendradarbiaujančias valstybės, bet čia reikia dar daugiau darbo atlikti. 2.1 E, iš tikrųjų reikia tobulinti ES standartus, kad priartėtume, priartėtume prie FATF standartų. Reikia geriau bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis ir eina kalba ne vien tik tai apie mokesčių rojus ir šios problemos sprendimą. Taip pat reikia apsvarstyti e, problemas susijusias su e, tyrimų komitetų darbo apskritai, kokių tyrimų komitetų reikėtų per ateinančius penkis metus. Aš manau, kad jeigu e, sumenkinsime dėmesį šioms problemams, tai prarasime dabar įgytą uh, teigiamą pagreitį. Reikia labiau akcentuoti mūsų politinėje darbo tvarkėje žurnalistų ir informatorių, informacijos atskleidėjų vaidmenį. Reikia daugiau kreipti dėmesį į nacionalinius mokslo tyrimus šioje srityje. Atidžiau reikia pažvelgti į statistiką. Yra Taip pat išdėstėta kai kurių teiginių, e, dėl kurių galima būtų ginčytis ir manau, kad jų gal tekste nebereikėtų. Bet apskritai ačiū pranešėjams už atliktą darbą. Dėkuoju. Dabar žodis maitai pagazaurtundua. Dėkui. Pirmininkė, puikiai padirbėta. E, mūsų pranešėjai atliko puikų darbą, o dabar jau galime galvoti apie pakeitimų teikimą, bet e, tam jau turime gerą teksto pagrindą. Dėkuoju taip pat ir sekretoriatui. Neturime užmiršti, dėl ko mūsų komitetas sukurtas, ko bandome pasiekti. Mes norime padaryti įtaką tarybai ir komisijai, jų bendradarbiavimas su mumis kol kas e, nebuvo labai entuziastingas. Tuo tarpu valstybės narės ir piliečiai laukia to darbo rezultatų. E, jie nori, kad nebūtų sistemingo mokesčių vengimo ir su tuo susijusių nusikalstamų veikų. Būtent mes turime e, apibriežti ir apžvelgti tai, ko dabartinėje sistemoje trūksta. Visai tiesingai sakė, kad, sakė kolega, kad e, ne visi sistemos e, veikėjai atsakingi už tai, kas atsitiko, bet e, kiekviena grandinė, kiekviena priežiūros institucija nebūtinai atliko viską, ką turėjo atlikti. Mes tą puikiai suprantame ir turime daryti viską, kas įmanoma, kad ateityje neatsirastų paralelinių sistemų paralelinėse valstybėse. Atsižvelgiant į tai, kiek daug laiko e, ir pastangų e, pareikalauja tokių sprendimų tokių, tokių problemų sprendimas. E, prarandame tą laiką ir išteklius kitoms problemams spręsti. Mes e, e, turime užtikrinti, kad taisyklės bus įgyvendintos teisingai. Turime tarpininkus, bankus. Jie turi elgtis taip, kad vėl nesusidurtume su ankstesnėmis problemomis. Aš manau, kad puikia mintis yra bandyti sukurti mokesčių politikos integravimo ir koordinavimo centrą. E, ten e, e, vykstantis bendradarbiavimas galėtų būti labai naudingas ateityje. Mes žinome taip pat, kad ir finansinius žvalgybos padaliniai taip pat savo veikloje neišvengia trūkumų. Taip pat, e, man atrodo, mums reikia nepriklausomas agentūros, su kuria galėtų susisiekti tie, kurie nori atskleisti kažkokią svarbę informaciją. Dėkoju, kolega Dimasi. Dėkoju, Jepe ir Peteriui už atliktą puikų parengiamąjį darbą. Manau, kad 90 e, minučių e, buvo kaunamasi, diskutuojama ir dabar štai jau uh, esam pasiruošę baudiniui, kurį belieka įmušti. Dirbome kaip darni komanda ir dabar prieartėjome prie paskutinio varžybų etapo, taip sakant. Klausimas dabar kyla toks. Kaip galėtume į politiką perkelti visas tas pasangas, kurias dėjome ištisus metus. Norėčiau tarti keletą žodžių apie svarbiausius dalykus. Valstybių narių bendradarbiavimo taryboje trūkumas pirmiausia. Ir čia Galėčiau paminėti direktyvas, kurios yra blokuojamos taryboje ir komisijoje. Reikėtų išplėsti mūsų kompetenciją. Aš manau, kad mes turėtume turėti teisę ne tik kviesti žmonės, bet juos apklausti, jiems prisiekus ir numatant baudžiamąją atsakomybę tuo atveju, jeigu komitetui tie pakviesti asmenys būtų melavę. Kalbant apie kapitalo plovimą. Dėrybos vyksta trilogė, visa tai dar pareikalaus pozicijų derinimu, aš pats taip pat trilogė dirbu ir manau, kad svarbu yra štai kas. Mes turime užtrenkti duris tiems pseudo direktoriams, turime ar valdytojams, tiksliau turime žinoti, kas iš tikrųjų yra sąskaitų savininkas, turime panaikinti visas įmonės, tas pašto dėžutės vadinamas, kapitalo nesiekiančius patikos fondus, taip sakant, ir turėtume tuos pažeidimus taip ir vadinti pažeidimais. Ir tuomet prokuratūros sprendimai turėtų būti taikomi visose valstybėse narėse. Na, be abejo, nereikėtų, kad nukentėtų kokia nors močiutė, kuri laikų mokesčių deklaracijos nepateikė, pavyzdžiui. Na, be abejo, reikėtų E, kad pelnas būtų skaičiuojamas bendrai, esantis visose sąskaitose. Ir taip pat svarbu išsiaiškinti, kaip bus organizuojama pati apmokestinimo sistema, nes jeigu mokesčių bazė mažesnė, nieko nepasieksime. Pavyzdžiui, jeigu kažkas siūlo nulinį mokesčių lygį, tai turėtų būti ženklas, kad tą struktūrą ar tą šalį reikia įtraukti į juodą į sąrašą. E, be abejo, E, tos šalis ar struktūros, kurios papuola į tą sąrašą, turėtų sulaukti sankcijų. Reikėtų, pavyzdžiui, pritaikyti dvigubą apmokestinimą tokiu atveju. E, arba reikėtų neleisti apmokestinimo, kai apmokestinamos paimos iš karto, e, kad, kad to nebūtų galima išvengti. Ir aš manau, kad būtina užtikrinti, kad įmonės teiks labai aiškės mokesčių deklaracijas. Mes kaip frakcija atlikome uh, tyrimą dėl tų tarpininkų. Ir e, dėl, be abejo, dėl to, kad iš jų galėtų būti atimamos licenzijos, jeigu jie užsima sukčiavimo veikla, aš manau, tam galime pritarti. Taip pat yra kalbama apie informacijos keitimosi trūkumą Europolo lygmenių, nes tie pinigai dažnai tarnauja terorizmo finansavimui. Tai yra tie dalykai, kurie domina visus pirkčius, turime toliau prie to dirbti. Heidi, Heidi Hautala, Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju, labai dėkoju pranešėjams ir sekretoriatui už labai įspūdingą atliktą darbą. Pridursiu keletą pastabų greta to, ką pasakė kolegė Amoliai. Dėl e, galimybės gauti informaciją. Man atrodo, vėl e, susidūrėme su tarp institucinė problema santykiuose su taryba ir tai gerai atspindėta pranešime. Taryba e, labai rimtai trukdė mūsų komiteto darbui, atsisakydama pateikti mums e, bet kokią aktualią informaciją. Na, o ką galima pasakyti apie Europos komisiją? E, prie kai kurių dokumentų galima buvo prieiti saugioje posėdžių salėje, saugiame kambaryje, bet be galimybės e, pasidalinti tuo, ką sužinojame už šio parlamento ribų, ar netgi už to kambario ribų. Taigi, e, kyla klausimas, o kaip elgsimės su dokumentais, kurie buvo pateikti komitetui ir antra, kaip galime užtikrinti, kad Europos parlamentas galės prieiti prie adekvačios informacijos iš kitų institucijų, kad parlamentas galėtų atlikti savo priežiūros vaidmenį. Žinoma, visą tai susiję su e, skaidrumu ir e, visuomenės galimybę gauti informaciją, taigi mes čia turime ginti visuomenės teisės. Taigi tuo pat metu, kai raginame, kad būtų rengiamos ambicingos ataskaitos e, kiekvienai valstybei atskirai, reikia pripažinti, kad pereitą savaitę per balsavimo plenarinėme posėdėje mes labai apribojame tokias galės. Todėl tokioje situacijoje galbūt galėsime tą klaidą ištaisyti. Dėkoju, Haidė Juntelė. Dabar uh, iš EPP e procedūros, uh, e, EPP frakcijos um, ir paskui Ana Gomiš ir kiti kalbėtojai. Ja, nun, nu, jo, eu penso que, enfim, é importante. Dėkuoju. Labai svarbu pabrėžti, kad parlamentui būtina, jog pranešimas būtų paremtas faktais, o ne neįrodytomis idėjomis. Nes kitaip galime patekti į spėlionių spastus. Uh, Visgi pranešimas e, patenkino mūsų lūkesčius. Pranešimas, manau, turi būti parengtas, paremtas įrodytais faktais ir nurodyti, kas nėra įrodyta. Jeigu vėliau pranešimą galima būtų panaudoti mūsų politinėme e, politinėje kovoje, tai manau, kad mes būsime nuveikę labai uh, gerą darbą. E, mes turime tikslą, kuriuo nustatėme savo užduoties parametrus. Mes turime gebėti parašyti mūsų pranešimą, suformuoti ir atspindėti tą tikslą ir galbūt gali būti pagunda paminėti komitetą ir kitais tikslais. Manau, kad mums labai svarbu pabrėžti, kas bendradarbiavo, o kas galėjo bendradarbiauti, bet to nedarė. Ypač kas atsisakė pateikti informaciją. Jeigu panagrinėtume, ką rašo spauda ir ką nuveikė komisija, tai Buvo paminėti, paminėti įvairūs asmenys, e, informa, komisija mums pati, nepateikė, komisija nepateikė mums reikiamos informacijos. Aš manau, kad mes ateityje e, turėtume aiškiai nurodyti, kas bendradarbiavo, o kas ne. Dėkoju. Aš e, jūs pasiūlėte papildyti konkrečiais pranešimais, įvardyjant konkrečias šalis ir asmenis. Dabar spontaniški pasisakymai Ana Gomeš. Norėčiau pasveikinti pranešėjus ir sekretoriatą atlikus puikų darbą. Pranešimą lengva skaityti. Tai bus tikrai rimtas parlamento dokumentas. Manau, kad be visų kitų tikslų mes e, galėtume šiuo pranešimu padaryti e, įtaką ir labai greitai turėtume nenukrypti nuo to tikslo. Ir tai, taip pat galime prisidėti prie e, kovos su pinigų plovimu direktyvos rengimo. Dabar mes dirbame ties tuo dokumentu, nepavyko jo pabaigti per Maltos pirmininkavimą, galbūt pavyks per Estijos pirmininkavimą. Ir uh, svarbu, kad mūsų e, mintis ten būtų atspindėtos. Mes turime pabrėžti tą faktą, kad kai kovojame, tai darome ne tik dėl skaidrumo ar turto indeksavimo, bet ir kovojame su organizuotu nusikalstamumu slypinčiu už pinigų plovimo, tarp jų ir terorizmu. Uh, Labai dažnai valstybės narės pamiršta šitą faktą ir užstringame tiesiog penktose kovos su pinigų plovimu e, dėrybose. Dėl to, kad valstybės narės tiesiog nesusitarė dėl patikos fondų įtraukimo į e, tų asmenų sąrašą, kurie e, turėtų būti skaidrus kaip galutiniai naudos gavėjai. Dabar dėl e, tarpininkų e, straipsnio. E, manau, kad svarbu tą straipsnį įtraukti. Žinome, kaip veikia visa pinigų plovimo sistema. Ji paremta prielaidą, kad yra įpareigoti asmenys ir štai mes šiuo dokumentu padarome išvadą, kad dauguma institucijų, tai, neįtraukiant bankus, e, bankų ir finansinių institucijų, nemano esant įsipareigoti. Taip pat e, netinkamas administravimas, kaip e, čia buvo paminėta, yra labai svarbus dalykas, jis turi būti atspindėtas tekste ir visuose prieduose ir viskas, ką mes išsiaiškiname per savo visą nuveiktą darbą ir per misijas, tai turi būti čia atspindėta. Yeah. Galiausiai labai svarbu įtraukti skyrių apie tyrimų komiteto galės. Tačiau manau, kad turime dar toliau eiti, turime parodyti, e, nurodyti tam tikrą tolesnio, tolesnės veiklos mechanizmą, nes e, susitikti sutikdami, posėdžiaudami mes bendraujame su daugybė svarbių žmonių. Mes e, turėjome puikų posėdį su pranešėjais, svarbu, kad bendradarbiautume tinkamai su komisija ir taryba. Dėkuoju, porą minučių kalbėkime. Dabar ra, ponas Ramon iš socialdemokratų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjams už pateiktą tą tekstą ir noriu pamąstymai pateikti porą elementų. Pirmiausia, dėl paties teksto filosofijos. Aš esu už platų užmojį. Tai nėra teisėkuros dokumentas, tai yra savotiškos gairės. Gairės, kurios e, bus taikomos ilgą laiką, kurios leis vystyti tam tikras idėjas. Daug kas laukia mūsų pateiksinčių siūlymus toms gairiams. Tad reikia, kad tas dokumentas būtų tikrai plataus užmojo ir kad jis nekal... kad jame nebūtų kalbama apie kažkokias tuščias pretenzijas. Tarptautinė organizacija, kuri prižiūrėtų kovą su pinigų plovimu, su mokesčių slėpimu, yra svarbus dalykas. Galėtume, pavyzdžiui, kreiptis į kokį nors pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo komitetą ar jungtinių tautų organizaciją, tačiau reikėtų, kad būtų tokia organizacija, kuri užsimtų išimtinai šiais klausimais kad nebūtų paskui taks vienas, taks du, Panamos dokumentai ir taip toliau ir panašiai ir viskas be tolesnių pasiekmių. Reikėtų, kad atitinkamos struktūros turėtų didesnę kompetenciją. Dirbdami šiame tarimo komitete mes supratom vieną dalyką. Europos komisija yra visiškai beginkliai, jinai visiškai negali nieko padaryti esant rimtesiems problemams. Tad reikėtų, kad būtų pakeistos Europos sutartys, jei to reikia, kad Europos komisija turėtų didesnės fiskalinės koordinacijos galimybės, kad galėtų tarptautinių lygmenių dirbti šiais klausimais. Aš manau, kad reikėtų e, reformuoti atitinkamai sutartis. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, būtų nesažininga konkurencija nes po šiuo terminu gali paslėpti pačios, pačius įvairiausius sukčiavimus ir kenkimo praktiką, tarp valstybinę kenkimo praktiką. Kas yra e, sąžininga ir kas yra nesažininga konkurencija, tai reikėtų apibriežti. Pirmininkas žino, kad aš su AFKO komitete pranešėjas, kur rengiame dėl tyrimo komiteto e, pranešimą. Mūsų patirtis pana komitete yra iš tikrųjų esminė. Mes norime, kad Europos parlamentas parengtų tokį pranešimą, kad galiausiai jam būtų staigų surimo galimybės. Ačiū. Good, next... Puiku, dabar e, Alde frakcijos vardu Louis Michel. Dėkoju pirmiausia, ačiū pranešėjams ir sekretoriatui. Aš norėčiau pasakyti, kad svarbiausia man yra štai kas – tai, kas bus išdėstyta rekomendacijose. Man tai yra pati svarbiausia dalis. Mūsų viso darbo tikslas būtent yra tos rekomendacijos. Dar pastabėlė. Aš uh, darau skirtumą tarp bendradarbiavimo su Europos komisija ir bendradarbiavimo su taryba. Europos komisija buvo daug labiau linkusi bendradarbiauti ir buvo daug atviresnė. Uh, pateikė aiškius komentarus, tuo tarpu, kai taryba elgėsi gerokai kitaip. Pritariu kolegai Melio. Reikia, kad e, dirbtume prie savo įgaliojimų ir mes neturime išsibarstyti e, detalėse, kurios nebus naudingos. Dėl sankcijų, e, dėl mokymų, dėl tarpininkų, visus tos dalykus reikia sutvarkyti, reikia pasižiūrėti, ką galime uh, padaryti rekomendacijų lygmenių, nekeisdami sutarčių, nes e, tuos dalykus galėsim padaryti iš karto. Galime priminti valstybių narių politinę atsakomybę ir reik, taip pat galime pasižiūrėti ir vartinti tas, kur, pasižiūrėti tuos aspektus, kur reikėtų sutarčių keitimų. Uh, Aš esu tas, kuris mano, kad turėtų būti aukštutinės ir žemutinės ribos. Jeigu reikės numatyti žema, žemutinės ribas, tai automatiškai reikia ir aukštutinės numatyti. Ir net neįsivaizduoju, kokie ideologai galėtų pasinaudoti šiais dalykais, nebūtinai geriems tikslams. Kai dėl naujų kontrolės institucijų, nežinau, ne, ne visai pritariu. Pirmiausia, turėtume patys pasižiūrėti, kokias priemonės reikia pagerinti. Uh, Galbūt reikėtų išplėsti e, reikiamą kompetenciją ir pasižiūrėti, ką galim padaryti su turimom, jau egzistuojančiom priemonėm. Nemanau, kad reikėtų kurti dalykus ir dalykėlius, kurie tik dar labiau sukomplikuoja visą procedūrą. Tam reikia pernelik daug priemonių, reikia tiesiog sustiprinti tas priemonės, kurias jau turime ir kurios yra absoliučiai reikalingos. Dėkoju. Ačiū tikrai e, daug emocijų kelia e, mokesčių e, sakinys. Tačiau anksčiau mes esame kalbėję apie nustatytas minimales ribas, pavyzdžiui, PVM mokesčiui, o kitos ribos, kitų ribų nepavyko nustatyti. Šitiems klausimams reikia tikrai labai intensyvių diskusijų, ponia Mišel. Uh, Nes man norime tik tais pagirti pranešėjus, ką e, dėl jūsų nuveikto darbo, tai yra labai geras pagrindas tolesniam darbui. Ir jūs labai aiškiai pasakėte, kodėl svarbu, e, kad būtų e, toks kaip komitetas, tyrimų komitetas kaip šis. Dėl to, kad mes galime dirbti kokybiškai. Ir jūs taip pat labai kokybiškai dirbote per savo keliones. Jūs per tas keliones tengiatės gauti informaciją vietoje ir tai buvo labai teisinga žinia žingsnis. Ir e, aš e, Jūs išsiaiškinote e, daug anksčiau neišaiškintos informacijos ir manau, kad tai yra teisinga. Taip, aš manau, kad Ona Gomes teisingai pasakė, kad mums neužtenka tik tais pinigų suplovimo, tik pinigų plovimo direktyvos. Mums reikia uh, daugiau. Taip pat e, mes turime turėti mokesčių rojų sąrašą, gali būti baltas e, sąrašas ir juodas sąrašas, tai yra tos valstybės narės, kurios mums padėjo ir kurios nepadėjo. Ir manau, kad e, juodas sąrašas duotų daugiau rezultatų. Mes turėtume pasirūpinti, kad pinigų plovimo tema e, apimtų ne tik tai, kas vyksta trečiosios šalise, bet ir kas vyksta valstybėse narėse. E, jūs konstruktyviai kalbėjote, e, tačiau taip pat mes tiesiog per ilgai laukiame, kad būtų imtasi veiksmų Ir manau, kad mes turime puikų pagrindą, kurį jūs parengėte ir jeigu turėsime protingų pakeitimų pasiūlymų, tai galėsime didžiuotis, kad šitas komitetas e, nuveikė daug daugiau netikėtasi. Dėkuoju, ponas Toirer. E, dėkuoju. Pirmiausia, noriu padėkoti abiems pranešėjams ir e, pasakyti, kad pranešimas puikus ir abiejų komitetų, e, tai yra e, TAX 1 ir TAX 2 e, darbo rezultatas irgi labai geras. Mes galėsime vėliau remtis tuo, kas buvo nuveikta. Tikimės, kad tas tyrimų komitetas, šis tyrimų komitetas galėtų turėti kitokias teisės nei paprastas komitetas. Nepavyko į šitą komitetą atsik, e, pasikviesti Marijus Kol iš Luksemburgo ir e, aš noriu konstatuoti, kad e, taks takse 1 ir takse 2 e, komitetai e, reikalavo parlamento pateikti dokumentus. Aš manau, kad mes E, ne, turime nekvesionuoti e, e, specialiųjų komitetų kompetencijos ribų. Jie analizavo sisteminius klausimus. Taip pat buvo tam tikrų sričių, kur mums nepavyko padaryti pažangos. Ir manau, kad mes turime dar toliau pasistumėti priekį, nepavyko tiek, kiek norėjome. E, komisijos pirmininkas e, e, turėtų prisijimti politinę atsakomybę už agresyvius mokesčių vengimo modelius. Uh, E, taip pat Mal Maltos e, vadovai plenarnėje sesijoje apie tai kalbėjo. Ir e, jeigu, pavyzdžiui, būtų įvardinti Mal Maltos vadovai, kurie buvo susiję su Panamos dokumentais, mes galėtume daugą išaiškinti, tačiau kol kas nebuvo pateikta visa išsami informacija. Ir taip pat Mums finansinės e, operatyvinės informacijos e, e, skyrius nepateikė visos reikiamos informacijos. Mes turėtume įtraukti į mūsų darbo atvarkę tyrimų šito komiteto, tyriamojo komiteto temą. Manau, kad pats e, didžiausias silpnumas yra tai, kad nacionaliniai parlamentai mus nepakankamai remia. Mes turime daug ir e, įstatymo spragų. 14 e, valstybių narių gavo palaikymą iš savo prokuratūrų. Aš manau, kad mes turime turėti Europos FTB ekvivalentą. Dėkoju. Taip, mes girdėjome jau nekartą, kad mūsų tyriamosios galios nėra pakankamos. Taip pat kolegos iš Luksemburgo, mes norėjome juos pakviesti, tačiau Marijos Kol, Kol ir kitų mums nepavyko čia pasikviesti, jie e, vengia čia atvykti. Taryba mums e, pasiūlė e, atsisakyti šitos idėjos ir mes sutinkame, kad taisyklės, kurias, e, kuriomis e, reglamentuojama mūsų veikla, turėtų būti pakeistos. Mes negalime nieko e, spręsti, tačiau svarbu, kad turėtume reikiamus, reikiamas galės. Ponės Lopės Aguilar. Dėkoju labai trumpai. Norėjau pateikti komentarą. Pirmiausia, ačiū bendra pranešėjams tos pateiktos rekomendacijos bus e, puikios tolimesnės gairės mūsų darbui. Dabar raštu turime e, išdėstyta, kokios e, ribos yra nustatytos mūsų tyrimo komiteto darbui. Kartais sunku specialų komitetą atskirti nuo tyrimo komiteto. Man atrodo, mes surengėme daug klausimų, tai užėmė nemažai laiko. Tačiau, kai juodu ant balto išdėstome savo išvadas, mūsų komiteto išvadas, kai reikalaujame tarptautinių lygmenių kovoti su mokesčių slėpimu, mokestiniu sukčiavimu ir pinigų plovimu, mes turime turėti aiškius taikinius, aiškias apibrieštis. To neturėdami rizikuojame nepamatyti, tam tikrų grobuoniškų praktikų. Ar, pavyzdžiui, nesureaguoti į tokią fiskalinę praktiką, kuri yra neprimtina ES lygmenių. E, buvo kalbama apie minimales apmokestinimo ribas. To tikslas būtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui, masinę mokesčių slėpimui, kurį parodė kaip tik Panamos dokumentai. Ir pamatėme, kad yra visa eilė mokestinių rojų, nelinkusių bendradarbiauti jurisdikcijų, kurios mielai uh, slepiasi, nenorėdamos patekti uh, į ES teisinę kompetenciją. Žinome, kad tų rojų yra visur, ir Junktinėje karalystėje, ir užjūrio teritorijose. Uh, Tad negalime menkinti tų tikslų, kuriuos savo išsikėlėme, jeigu norime įkvėpti Europos komisijos teisinius veiksmus. Tai tuomet turime daugiau fiskalinės kompetencijos suteikti Europos Sąjungai kad būtų galima kovoti su mokesčių vengimu ir, ir e, pinigų plovimu tiek išorėje, tiek viduje. Štai baigėsi mūsų pasisakymų laikas. Aš norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjams po penkias minutės. E, pradėkite, ponia Kofer. Dėkuoju pirmininkė ir ačiū kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir kitiems už labai geras pastabas, daug konkrečių pasiūlymų. Mes, kaip bendra pranešėjai, žinoma, su jais toliau dirbsime. Ačiū už tai, kaip jūs priemėte šį pranešimą. Dėl kai kurių problemų. Tai, žinoma, mūsų komiteto reikalai, prigimtis. E, kai kas sakė, kad e, popieriuje esame tyrimų komitetas, bet mūsų formalios galios, kaip žinote, yra ribotos, mes bandome tai akcentuoti savo pranešime ir savo rekomendacijose, atkreipdami ir parlamento ir kitų institucijų dėmesį į tai. E, dabar remiamės, aišku, didžiausią dokumentų nutekėjimų pasaulyje, Panamos dokumentais, visą tai susiję su mokesčių vengimu, pinigų plovimu, taip pat ir e, tam tikra nusikalstama veikla. E, yra e, kolegų paminėta, kad e, valstybėms narėms tenka didelė atsakomybė veikti šitose srityse, atsižvelgti į vadinamasias užjūrio teritorijas. Žinome, kad e, tokių mokesčių rojų turi kai kurios valstybės narės, tame tarp ir Junktinė karalystė mums labai svarbu valstybėms narėms ir mūsų institucijoms dar kartą pabrėžti, kad jos privalo veikti, spręsdama šios klausimus. Kalbant apie mūsų atliktą darbą, e, e, paaiškėjo, labai aiškiai paaiškėjo, kad e, tarpininkai, teisininkai, ir panašus subjektai kol kas e, netinkamai teikia ataskaitas apie savo darbą. Dėl e, tolesnio darbų grafiko, e, kolega tai minėjo, kalbėjo apie susijusius teisės aktus. Iš tikrųjų, žvelgiant į Panamos dokumentus, tai pagrindinė išvada tokia, kad ten, kur yra slaptumo, kur e, nėra tinkamo ataskaitų, ar tai iš valstybių narių, ar tarpininkų pusės, tada ir atsiranda tie blogi dalykai. Taigi viena iš svarbiausių mūsų rekomendacijų yra susijusi su skaidrumu ir nuoširdžiu bendradarbiavimu. Tai svarbu. Taigi, kalbant apie tolesnių darbų grafiką, labai svarbu taip pat prisiminti skaidrumo dalykus. Dėl vidaus ir išorės dimensijos. Taip, Europos Sąjungoje yra tam tikrų spragų, leidžiančių vengti mokesčių mokėjimo leidžiančių plauti pinigus, tie laisvėjai uostai buvo paminėti. Ir mes iš tikrųjų mes laukime, kad komisija pateiktų pasiūlymus toms spragoms užpildyti. Išorės dimensija, e, du sąrašai ne, nebendradarbiaujančių valstybių, e, juodasis sąrašas ir didelės rizikos valstybių sąrašai. Dėl galutinio tikrojo savininko Ši problema taip pat išriškėjo Panamos dokumentuose. Yra padaryta tam tikros pažangos, e, kalbėjome apie e, kovos su, e, su pinigų plovimu direktyvos peržiūrą. Toliau. Mes taip pat paminime, kad reikia peržiūrėti 19 metų egzistuojančios verslo apmokestinimo Elgesio kodekso grupės darbą. E, tačiau e, reikalas tas, kad e, ši grupė dirba paslapčiomis ir taip pat priima sprendimus vienbalsiai. Jie turėtų atlikti savo vertinimus ir aš manau, kad jeigu jie padarys išvadas, e, tai tada mes galėsime pritarti tolimesniai tos grupės veiklai. Taip pat nemažai buvo kalbėta apie dabartinius teisės aktus ir iniciatyvas, e, kurias savo pranešime turėtume paremti, ar tai būtų tam tikro mokesčių integravimo ir bendradarbiavimo mokesčio srityje centro įsteigimas ar kiti, mes turime, mes e, pranešime tam pritarėme. E, mes konstatuojame, kad dabartiniai mechanizmai kovai su mokesčių vengimu ir e, su pinigų plovimu nėra pakankami, tad mums čia reikia pokyčių. Čia ir baigsiu, laiko nebeturime daug. Baigdamas noriu pasakyti, kad aukštai vertinu išsakytas pastabas ir e, lauksime bendro darbo su pakeitimais ir bandysime tobulinti šį pranešimą. Dėkui. Dabar žodis Peteriui. Dėkuoju pirmininkė. Nedaug ką belieka pridurti prie to, kas pasakyta. Taip pat noriu padėkoti visiems kolegoms už pastabas, ypatingai už teigiamas pastabas, bet ne vien už jas. Aš dar kartą galbūt pakartosiu tai, ką sakiau apie mūsų požiūrį Mes nenorėjome šią problemą žiūrėti vien ideologiškų pagrindų, mes remėmės mūsų bendro darbo rezultatais ir išvadomis ir tada tai atspindime mūsų rekomendacijose. Taigi aš tikiuosi ir galiu tikėtis to iš mūsų diskusijos, kad ir pakeitimai remsis tokiu pačiu požiūriu ir kad remsis komiteto darbo rezultatais, išvadomis. E, nes e, tik tada, jeigu mūsų pranešimas bus patikimas, pagrystas, į jį bus rimtai sureaguota ir taip pat tai galbūt prisidės ir prie mm, Europos parlamento ateities tyrimų komitetų darbo. Noriu taip pat padėkoti mūsų sekretoriatui, nors ir trūko darbuotojų, jis padirbėjo tikrai puikiai, jokių būdų negalima sakyti, kad susidūrėme su netinkamo administravimo atvejais. Aš manau, kad mūsų pranešimas prisidės ne tik e, prie kovos prieš pinigų plovimą, e, prieš mokesčių vengimą ir slėpimą, bet taip pat ir sustiprins e, Europos parlamento tyriamasias galės. Dėkoju visiems šiandieną pasisakusiems, ypač abiems pranešėjams. Manau, kad jūs padarėte puikų pagrindą uh, mūsų tolesniam darbui. Mes nustatėme terminą, iki kada reikia pateikti pakeitimus, tai yra rugsėjo 5-12 valanda. Ir jau dabar galite pateikti įvairius pakeitimus, vertinimus, netgi per atostogas. Taigi dar kartą dėkoju abiem pranešėjim ir sekretoriatui už vidinį darbą. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad rytoj antrą valandą po pietų susitiksime su keturiais ministrais ir būtume dėkingi, jeigu jūs gausiai susirinktumėte. Rytoj yra ir komitetų posėdžiai, balsavimai ir panašiai. Turime e, keturis ministrus, kaip minėjau, iš Vokietijos, Italijos, Niderlandų ir Airijos ir tai yra labai geras pagrindas mums aptarti e, pažangą padaryti ES lygmenių. Po to, padarysim, po to bus pertrauka ir e, po to pakeitimai bus aptariami per kitą mūsų posėdį, tai yra rugsėjo 26 antradienį, e, posėdis prasidės 9 ir truks iki 12.30, kalbėsime apie futbolo lygą 2 valandas ir apie lygos klausimus ir taip pat po to pusantros valandos kalbėsime apie mokesčių klausimus. Dar kartą noriu padėkoti Jums ir tikėkime, kad rytoj gausiai susirinksite, o tiems, kurių nepamatysiu, noriu palinkėti gerų atostogų. Pirmininkas dėkoja vertėjams.